favore se prendete posto, anche se non siamo in numero. Kolegos. Kviečiu visus susėsti. Nėra šiandieną mūsų labai daug, tačiau turime atsižvelgti į tai, kad mūsų svečiai atvyko laiku ir kai kurie komiteto nariai taipogi atvyko laiku šiandieną. Ir man šiandieną labai malonu, ponė ministrė, pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą antrąjį kartą. Tai yra ypatinga proga. Turėsime galimybę pasikalbėti apie tuos klausimus, kurie buvo svarstomi bendrų reikalų, užsienio reikalų tarybose vykusiose 7 ir 8 gruodžio dienomis. Taip pat galėsime visapusiškai ir atvirai pasikalbėti apie Švedijos pirmininkavimo pasiekimus. Šiandieną taipogi turėsime galimybę atsisveikinti, padėkoti Jums bebaigiantiems um, pirmininkavimą. Dėkoju už puikius santykius Europos parlamentu, visuomet buvote atviri, diskutavote, kalbėjote su mumis Europos parlamente. Pirmadienį ir antradienį užsienio reikalų bendrų reikalų tarybose buvo svarstomi įvairūs klausimai. Įsivaizduoju, kad detaliai tuos klausimus esate pristatę pareiškime. Aš norėčiau irgi juos peržvelgti. Europinė integracija, įtraukiant ir e, Vakarų Balkanų regioną, didžiulės pastangos buvo įdėtos šioje srityje tam, kad būtų parengti kriterijai Kroatijos atžvilgiu, kad būtų galima užbaigti dėrybas su šia valstybe. Taip pat esame gavę gerų žinių iš buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Nors dėja nebuvo nusiųstas aiškus signalas, jog dėrybos galėtų prasidėti gan greitai. Taip pat buvo svarstomos temos susijusios su kitų Balkano valstybių perspektyvomis, Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvomis įstoti Europos Sąjungą. Padėtis tenais kelia šiek tiek susirūpinimo, bet yra ir pozityvių dalykų, kuriuos galime taipogi paliesti. Dar vienas jautus klausimas, apsvarstytas tarybos posėdėje, aišku, buvo Turkija ir ypatingai klausimas dėl Turkijos santykių normalizavimo su Kipru. Dar vienas jautrus, delikatus klausimas - artimų rytų taikos procesas. Tarybos pozicija šiuo klausimu buvo aiški. Jūs kalbėjote ne tik apie tai, jog reikalinga taip per taikos procesą e, sukurti dvi nepriklausomas valstybės, kurios galėtų gyventi sambuvyje abipusiai apibrieštose teritorijose su aiškiomis sienomis, taip pat reikalingos saugumo garantijos abiejoms šalims. Bet e, buvo tam tikrų protesto akcijų, iš išorės dėl tarybos sprendimų Jeruzalėje. Dėl, to, kad Jeruzalė, dėl Jeruzalės, būtent dėl to, kad Jeruzalė galėtų tapti dviejų valstybių bendra sostinė. Ir aš užduosiu matyti kelis tokius smalsius klausimus apie tai, ką pirmininkaujantį valstybę ketina daryti šiuo klausimu. Taip pat yra ir JAV valstybės departamento pozicija dėl Jeruzalės kaip galimos sostinės departamentas labai aiškiai pasisakė šiuo klausimu. Taip pat yra Irakas ir demokratiniai procesai šioje valstybėje. 2010 metais kovo 7 dieną turėtų įvykti rinkimai. Kitas klausimas - partnerystė tarp ES ir Latino Amerikos. Taigi aš iš principo paliečiau kelias svarbesnius klausimus, kuriuos jūs plačiau pristatysite, ponė pirmininkė. Ir apie tos klausimus šiandieną mes matyt ir padiskutuosime. Taigi, ministrė, ačiū dar kartą, kad atvykote laiku, atvykote net anksčiau už mane. Tai rodo, kaip rimtai žvelgiate į savo uždavinius, savo darbus. Taigi, žodis jums, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu Jūs patikinti, kad man labai malonu sugrįžti į komiteto posėdį. Visuomet džiaugiausi galimybę atvykti ir susitikti su Europos parlamento nariais, ar tai būtų šiame komitete, čia Briuselėje, ar plenarinėme posėdėje Strasbūrė, ar atskiruose kokiuose tai susitikimuose. Visuomet tai buvo labai naudinga mūsų darbui pirmininkavimo laikotarpiu. Taip pat galiu Jūs informuoti, kad taryboje aš bandžiau įdėkti šiokios tokios šiaurinės disciplinos dėl posėdžių pradžios. Na, negalėčiau tvirtinti, kad sėkmė buvo šimtaprocentinė, nes nebuvo lengva tas taisyklės įdėkti. Bet čia yra Bruselio tokia lyga, kurią reiks kažkaip išgydyti galiausiai. Ir tikiuosi, kad Lisabono sutartis leis tas lygas išgydyti. Keliais žodžiais norėčiau paliesti tas temas, <clears throat> tuos klausimus, kuriuos svarstėme pirmininkaujant Švedijai. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad pirmininkavimas dar nėra baigtas. Mes vis dar prisimame visapusišką atsakomybę už bendrąją užsienio saugumo politiką. Iki tol, kol suskambės nauja metiniai varpai. Ir taip pat norėčiau pripažinti, kad gyvename labai greitai judančiame pasaulyje, daug kas gali nutikti. Prisiminkime pirmininkavimą Prancūzijoje, kai e, artimuosiuose rytuose prasidėjo konfliktas ir reikėjo sušaukti ministrus prieš e, naujametinę naujametinė šventę. Ir apie tai kalbėjau su kolegomis vakar, bet, na, iš tiesų tokie faktai, tokia situacija turime būti budrus nuolatos. Kai susitikau su jumis Liepos pabaigoje, Aš tuo met akcentavau, kad išgyvename labai sudėtingą ir svarbų laikotarpį. Susidurėme su ekonominė krize, tokio dydžio, kuri pasitaiko tik tai kartą per ilgą laikotarpį, susidurėme su klimato kaitos problema, vėlgi tokia, kuri aktuali ir kuri, kurios nematėme tūkstantį metų. Taigi vis, vis, visiems tiems procesams e, reikėjo įdėti daug pastangų. Neliesiu ekonominių monetarinių klausimų, bet, kaip prisimenate mane, mane domina šios srities e, įtaka saugumo politikai. Ir daugelį valstybių, kurios labiausiai susidu, susiduria su, su ekonominė krize, kai būtent, kai, kai aš kalbėjau Liepos mėnesį apie tuos problemas, mes tikrai labai atidžiai stebėjome situaciją, bandėme toms valstybėms padėti ir mano manimu tikrai sugebėjome susikurti tam tikrą pasitikėjimo klimatą. Klimato iššūkiai dabar yra galutinės dienos, kuomet rengiamasi Kopenhagos viršūnių susitikimo sprendimų laikotarpiui aukščiausio lygio segmentas Kopenhagos viršūnių susitikime vyks kitą savaitę. Aš pats dalyvausiu ir bus kalbama apie saugumo padarinius per ilgesnį laikotarpį. Na ir kai vyriausybių valstybių vadovai susitiks e, čia Briuselėje šiandieną ir rytoj kalbėsis. E, šiandieną per pietus, per vakarienę ir taip pat kalbės apie tai, kokį vaidmenį ES prisima klimato kaitos politikoje. Aišku, klimato kaita bus labai svarbi tema. Uh, Taigi mes tikimės, kad bus pasiektas racionalus sandoris ir galbūt nebus įmanoma pasiekti visko, ko nori Europa, bet svarbiausia, kad būtų bandoma žengti į priekį, daryti pažangą ir aš tikrai racionaliai tikiu, kad tą padaryti bus įmanoma. Ir taip pat kiti klausimai kurie buvo aptarti Liepos mėnesį. Norėčiau paminėti plėtros klausimą. Ir Liepos mėnesį, man atrodo, kalbėjau apie tai, kad mūsų patikimumas pasaulyje labai smarkiai priklauso nuo to, kiek mes sugebėsime užtikrinti saugumą ir taiką savo regione. Jeigu mums nepavyks to padaryti, būsime nepatikimi nie... kitur pasaulyje. Taigi labai svarbu, kad mes savo regione sėkmingai pasiektumėme rezultatų ir tai būtų lakmuso papirėlio testas, rodantis, kad esame patikimi ir kitose pasaulio regionuose. Ir plėtra, aišku, yra labai svarbus šio proceso elementas. Liepos mėnesį pristačiau situaciją. Buvo labai daug kliūčių įvairiose plėtros procesuose. Ir lyg tai buvo siunčiamas signalas, kad pagreitis yra stabdomas ir vakarų Balkanuose kitos jėgos įgavo e, tą pagreitį ir susidūrėme su gan sudėtinga situacija. Na, visų problemų neišsprendėme, problemų yra gan sudėtingų ir galėsiu jas taip pat paliesti, tačiau manau, kad vis tiek mes esame kur kas geresnėje padėtyje dabar negu kad prieš keletą mėnesių. Kroatijos stojimas vyksta, pastarojoje stojimo konferencijoje su Kroatija mes uždarėme aštuonis skyrius ir atidarėme dar naujų dėrybinių skyrių. Taigi tai yra labai svarbus e, pasiekimas e, Kroatijos stojimo procese, lyginant su to, kas buvo mūsų pirmininkavimo pradžioje. Taip pat e, Albanijos paraišką nusintėme komisijai ir aš tikiuosi, kad tarybos posėdėje tas pareiškimas atsidurs kitų metų pradžioje, kitų metų pradžioje taip pat Juotkalnyje yra pateikusi savo paraišką. Serbija buvo labai intensyviai aptariama, tačiau bus įmanoma matyti panaikinti tarpinio susitarimo um, užšaldymą. Ir aišku, dar yra neišspręstų klausimų dėl to, kada būtų galima e, ratifikuoti uh, susitarimą, stabilizavimo susitarimą, bet bus matyta įmanoma padaryti, jeigu matysime pozityvių poslinkių. Makedonija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, šis klausimas irgi buvo aptartas gan išsamei prieš kelias dienas ir mes akcentavome, kad taryba atsižvelgs į labai pozityvius komisijos vertinimus ir rekomendacijas, rekomendacijas pradėti dėrybas Ir mes teigiame, kad grįšime prie šio klausimo per ateinančius kelis mėnesius, pirmininkaujant jau Ispanijai. Mes atsižvelgėme į tai, kad susikūrė pozityvesnė atmosfera dvišaliuose santykiuose tarp Skopijas ir Atenų. Na ir aš asmeniškai norėčiau pasakyti, jog manau, kad e, atmosfera tikrai yra pozityvesnė. Ir jeigu ta pozityvesnė atmosfera neleis pasirašyti konkrečesnių susitarimų per ateinančius kelius mėnesius, tuomet būkštauju, kad tas, ta galimybė bus prarasta ir situacija taps sudėtingesnė. Visiems teigiu šį faktą, ypatingai tiems, kurie perims pirmininkavimą gruodžio 31 dieną. Bosnija yra matyt problematiškesnis atvejis, kaip visi puikiai žinome. Labai daug laiko uh, skiriame Bosnijos vadovams, lyderiams, matyt, nėra kitos tokios valstybės, kuriai skiriame tiek daug dėmesio šiais metais. Keturių dienų, e, keturias tokias sesijas surengėme šiais metais su Bosnijos politiniais vadovais, tam, kad būtų įmanoma su jais susitarti dėl minimalių reikalavimų, minimalių dalykų, kurie yra reikalingi tam, kad jie pereitų į naująją stojimų, stojimo proceso etapą. Bosnijos parlamento rinkimai kitų metų spalio mėnesį iš tiesų mūsų laukia ir tai yra irgi nemenkas iššūkis, tačiau būtent ėmėmės tokių pastangų, artimai bendradabiaudami su kolegomis iš JAV, su sekreta, sekret, sekretoriumi Štanbergu, aš du kartus, jis tris kartus, gal daugiau kartų lankėsi Bosnijoje. Na ir bendrai situacija vakarų Balkanuose E, kuriai buvo būdingi įvairūs blokai prieš šešis mėnesius, dabar situacijai yra būdingas judesys. Nors negaliu, aišku, pasakyti, kad visi regiono klausimai problemos yra išspręstos. Dar toli iki to. Turkija, Pietričio Europa. Čia reikalai taip pat juda į priekį. E, vyko gera diskusija apie Turkiją ir parlamente Strasbūrė, ir taip pat tar ministrų tarybos posėdėje pirmadienį ir antradienį. Ir tos diskusijos buvo labiau strateginio pobūdžio nei paprastai. Žinoma, mes esame susirūpinę dėl to, kad Turkija yra mm, atsisakė įgyveninti visus savo įsipareigojimus. Vis dėlto tikiuosi, kad Kipro klausimas pajudės į priekį. Ir susidarys nauja situacija įvairiais požiūriais per artimiausius e, kelis mėnesius. Mes laukiame konferencijos gru... gruodžio pabaigoje su Turkija. Turiu pasakyti, kad su Turkija buvome užmesgę daug kontaktų. Su Armenija pasirašėme susitarimą, taip pat e, ėmėmės ir demokratinės iniciatyvos, kuri yra susijusi su kurdų e, tautybės asmenų teisėmis. Toliau, tęsiant stojimo į ES temą, noriu paminėti Islandijos narystės paraišką, kurią mes perdavėme komisijai. Islandija užpildę klausimyną ir tikimės, kad komisija taryboje tą skaitą pateiks per artimiausius kelis mėnesius. Ir kaip sakėme tarybos išvadose, kai tai bus padaryta, taryba turi būti pasirengusi e, spręsti šį klausimą. O tai reiškia stojimo dėrybų pradžią. Aš tai jau sakiau, bet dabar pakartosiu. Visi stojimo klausimai ir partnerystės mums atveria strateginių perspektyvų. Žinoma, daugiausia tai yra susijęs su pietryčiais arba rytų Europo, tačiau svarbu, kad mes kaip Europos Sąjunga būsime aktyvus ir Arktės regione. Tai yra dar svarbesnė strateginė perspektyva. E, taryba antradienį nagrinėjo strateginį dokumentą, strateginių politinių krypčių dokumentą susijusiu su Artės regionu. Tai buvo dar vienas klausimas, nagrinėtas pasaraisiais mėnesiais. Toliau e, dar vienas klausimas susijęs su artimiausia ES aplinka. Buvo ir sėkmių ir nesėkmių šioje srityje. Jūs turbūt žinote, kad mes planavome užsienio reikalų ministrų susitikimą Stambule, jis neįvyko ir jis neįvyko dėl visiems gerai žinomo fakto. Ministrai nebuvo pasirengę e, dabar dėrėti su dabartiniu Izraelio e, ministru. Taigi mums teko atšaukti tą susitikimą. Dėl to mes apgailę staujame, bet tikimės, kad vis dėlto pavyks išeiti iš šios aklavėtės viduržėme jūros sąjungos klausimų. Tačiau šiuo klausimu įvyko penki kiti e, užsienio reikalų ministrų susitikimai. Vis dėlto ta aklavėtė yra gana, gana skaudi. Toliau Lenkijos ir Švedijos iniciatyva, kuri buvo pradėta įgyvendinti dar pirmininkaujant Čekijai, dabar tikrai pasistumėjo pirmin. Mes e, surengėme pilietinės visuomenės forumą. Jis įvyko Briuselėje prieš porą savaičių, bet to antradienį įvyko pirmasis rytų partnerystės ministrų posėdis. Tai buvo tikrai geras posėdis Jūs žinote, kad kartais, kai atvyksta į tokius posėdžius ministrai, jie perskaito savo pavaduotojų parengtus tekstus. Bet šiuo atveju susitikimas buvo neįprastai konstruktyvus. E, dalyvavo šeši ministrai, Europos parlamento atstovai, kiti asmenys. Jie turėjo įvairių minčių, ir pademonstravo tvirtą įsipareigojimą plėtoti rytų partnerystę ir tai viršijo daugelio lūkesčius. Mes kalbėjome apie įvairias teminės platformas, apie svarbiausias iniciatyvas. Buvo iškelta naujų klausimų ir pradėta kalbėti apie naujas iniciatyvas po antradienio sustikimo. Toliau dėl pasiūlymas dėl mandato, asociacijos ir stabilizacijos sustarimo. Gruzijos atveju mes nustatėme supaprastintą vizų režimą. Manau, kad šiai šaliai jis itin svarbus. Ir manau, kad bus galima su Gruzija pradėti dėrybas dėl susitarimo per artimiausius kelis mėnesius. pradėsime dėrybas ir su Moldova dėl asociacijos sutarties. E, tos dėrybos prasidėjo po rinkimų, po politinių pasikeitimų buvo labai svarbu, kad ši šalis atsivėrė Europai, mums reikėjo greitai reaguoti, aš lankiausi ten ir susitarėme dėl šių dėrybų pradžios. Jos prasidės gruodžio 21 dieną. Bet to kartu pradėsime ir dialogą dėl vizų klausimo. Ukraina. Ši šalis labai svarbi. Prieš keletą dienų užmesgėme, buvome užmesgę kontaktus. Ukraina ruošiasi rinkimams, kurie vyks vasario mėnesį. Susitikome su uh, prezidentu Juščenkos, taip pat su ministrė pirmininkė Timošenko ir su opozicijos lyderiu ponu Janukovičiumi. Įtin e, svarbus dalykas čia yra energetikos ministrų susitikimas, kurį organizuoja Europos energetikos e, bendruomenė. Jis vyks e, Zagrebe gruodžio 13 dieną ir tikiuosi, kad pavyks susitarti dėl Ukrainos stojimo Europos energetikos bendryje. Apie mūsų santykius su Baltarusija daug nekalbėsiu. Viena vertus santykiai lik ir buvo plėtojami, bet nebuvo daug pažangos. Toliau kitas dalykas - strateginiai dialogai su svarbiais pasaulio veikėjais įvairiose pasaulio dalise. Paminėsiu keletą jų. Žinoma, labai svarbus mūsų santykiai su Junktinėmis Amerikos valstijomis. E, manau, kad e, iki šiol mūsų santykiai su JAF yra puikus, mūsų santykiai su Obamos administracija yra puikus. Lapkričio 3 dieną vyko susitikimas su JAV, bet iš tikrųjų tas susitikimas išsitėsė į tris dienas, vyko dialogas įvairiais lygiais ir įvairiais klausimais. Toliau kiti partneriai, kuriuos aš vadinu e, stiprėjančiomis jėgomis, e, stiprėjančiomis pasaulinėmis jėgomis. Taigi rugsėjo 11 vyko sutikimas su Pietų Afrika, toliau lap, spalio 6 su Brazilija, e, lapkričio 6 su Indija, vyko sutikimas su Rusija, toliau lapkričio 13 susitikimas su e, Kinija ir taip pat jau minėjau sutikimą su Ukraina. Visų tų susitikimų pagrindinė tema buvo klimato kaita ir pasirengimas Kopenhagos konferencijai. Mes šiomis savaitėmis vadovavome pasaulio diplomatijai. Žinoma, nepasieksime šimtų procentų to, ko norime Kopenhagoje, bet akivaizdu, kad pasaulinė klimato kaitos darbo atvarkė bus įgyvendinama. Ir bus įgyvendinama kaip niekada anksčiau. Ir galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, labai svarbu sukurti strateginę partnerystę su stiprėjančiomis šalimis. Vyko puikios diskusijos su Brazilija, su Kinija, daug žadančios diskusijos su Kinija. Dar kalbėdamas apie Aziją, noriu pasakyti, kad e, džiaugiuosi, kad pavyko apsilankyti Džakartoje ir pasirašyti bendradarbiavimo sustarimą su Indonezija. E, E, ten gyvena ketvirtis milijardo žmonių, ši šalis labai reikšminga ir mes e, sudarėme ir laisvosios priekybos e, sutartį su Pietų Koreja, tai yra didžiausio užmojo ES laisvos priekybos sustarimas. Dar vienas klausimas, kurį teko spręsti, tai buvo aišku nuo pat pradžių, Taigi krizės įvairiose regionuose, pradedant Palestiną, baigiant Pendžabų. Daug dėmesio skiriame ir Afganistanui. Susitikė Liepos mėnesį, kaip tik žinojame, kad 20, rūpiučio 20 vyks prezidento rinkimai, žinojame, kad tai bus labai sudėtingas dalykas ir uh, Aš labai daug laiko skyriau Afganistano dosiją ir paaiškėjo, kad tas klausimas dar sudėtingesnis nei tikėjomės ir jam teko skirti dar daugiau laiko, nei buvome numatę. Bandėme įvairiai manevruoti, spręsti įvairius klausimus po rinkimų, mm, vadovavome nepriklausomos rinkimų komisijos darbui, taip pat dalyvavo ir Europos stebėtojai, noriu jiems padėkoti. Ponas Berman turėjo perimti sudėtingą vadovavimą misijai iki pat pono Karzajaus inauguracijos. Taip pat teko koordinuoti įvairius tarptautinius veiksmus iki rinkimų ir po jų. Be to, daug dėmesio, daug laiko skiriame Europos veiksmų planui, plano parengimui. Tas planas skirtas Afganistanui ir Pakistanui. Manau, kad dabar ne tik kariškiai, bet visi supranta, kad Afganistano problema nėra vien karinė. Ar galime pasiekti sėkmės Afganistane tik tuo atveju, jeigu imsime socialinių ir ekonominių veiksmų. Jie bus jie lygiai taip pat svarbus kaip ir kariniai veiksmai. Ir manau, kad Europos Europai turbūt svarbiau stiprinti civilinius ir politinius elementus ir patvirtinę tą veiksmų planą mes ėmėmės vadovaujančio vaidmens, plėtodami dialogą su jungtinėmis tautomis ir partneriais Afganistane. Ir šiuo metu kaip tik vyksta diskusijos, kaip reikėtų e, koordinuoti civilinės ir karinės pastangas Afganistane. Mes turime tai daryti ir taryba priemė sprendimą turėti vieną Europos atstovą Kabule, kad jis atstovautų Europos balsui vietoje, nes iki šiol tų balsų buvo keletas, tai buvo geri balsai, bet uh, Galbūt dainavimas chorų nebuvo jų stiprioji pusė. Taigi geriausia būtų vis dėlto kalbėti vienu balsu ir taip ir bus ateityje. Toliau artimieji rytai. Pirmininkas apie tai užsiminė. Tai yra dar vienas susirūpinimą keliantis klausimas pirmininkaujančiai šaliai. Manau, kad reikėtų kalbėti apie du etapus pirmasis etapas apimė, ap, truko pirmosius kelis Švedijos pirmininkavimo mėnesius. Ir mm, mes rėmėme senatoriaus Mičelo ir prezidento Obamos pastangas. Kai buvo suformuota nauja Amerikos administracija, mes labai rėmėme Obamos administracijos požiūrį, e, nusprendėme savarankiškai neveikti, rėmėme tai, ką darė amerikiečiai, siūlėme savo paslaugas, kontaktus, įsitraukėme į tą darbą. Antras etapas buvo šiek tiek kitoks, nes mums labai didžiulį susirūpinimą kėlė pažangos stoka, tai, kad pažanga sustojo. Mes surengėme daug diskusijų su užsienio reikalų ministru ir nusprendėme sustiprinti Europos balsą e, artimųjų rytų taikos procese. Patvirtinome labai svarbes tarybos išvadas dėl artimųjų rytų, jos buvo paskelbtos antradienį. Tos išvados labai reikšmingos, jos bus pagrindas ES politiniams veiksmams tome regione gana ilgą laiką. Ir turiu pasakyti, kad diskusijos apie tas išvadas tame regione parodė, kad Europos balsas yra svarbus jį yra atsižvelgiama, o tai mus tikrai teigiamai nustebino. Taigi mums dabar tenka atsakomybė toliau vykdyti savo įsipareigojimus ir kaip tik rytoj, aš žinoma, dar grįšiu ir į Stokholmą, bet iki tol, bet rytoj Briuselėje vyks trojko susitikimas su Palestinos savivaldos atstovais. Taip pat stengiamės e, nustatyti datą dėl trojko susitikimo su Izraeliu, tačiau Izraelis dar neįsipareigojo. Žinoma, tas susitikimas kažkada įvyks, iki šiol nepavyko jo surenkti. Dar kalbėdamas apie šį regioną noriu paminėti dar vieną temą, kuriai skiriame daug dėmesio. Uh, tai diskutuotina tema, tai yra Iranas. Mes labai aiškiai išreiškėme susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties toje šalyje, matėme, kad ta padėtis pastarosiomis dienomis pablogėjo, teko spręsti konsulinius klausimus, kaip mes juos vadiname, po prezidento rinkimų. Daug kartų kalbėjausi su Irano užsienio reikalų ministerija šio klausimu. Ir kitas dalykas, vadinamasis brandolinis dosie, tai yra mūsų dvikrypčių pastangų dalis. Mm, valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino, patvirtins pareiškimą šio klausimu, kurį antradienį patvirtino minist, užsienio reikalų ministrai. Dar vienas dalykas, kuris mums kelia susirūpinimą ir čia norėčiau pareikšti padėką Ispanijos vyriausybei e, už jos pastangas sprendžiant šį klausimą Švedijos vardu. E, antradienį patvirtinome išvadas dėl veiksmų Afrikos kišulyje. Ir taip pat bus dirbama ir sur Arktės regiono klausimais. Dar užmiršau paminėti vieną svarbų dalyką, pirmininkaujant Švedijai. Tai, žinoma, yra pereimas prie Lisabono sutarties įgyvendinimo. Mums labai padėjo Airijos rinkėjai, Airijos piliečiai, bet Jūs puikiai žinote, kad prireikė ir daug delikačių manevrų dar vienoje šalyje, kad sutartis galiausiai būtų ratifikuota, kad ją būtų ratifikavusios visos valstybės narės. Taip pat prireikė daug manevrų ir kitais klausimais, tie manevrai vis dar vyksta. Lisabono sutartis jau galioja, įsigaliojo gruodžio pirmą dieną. Dabar išgyvenama perinamąjį laikotarpį Turiu galvoje įvairias ministrų tarybas, nors turiu pasakyti, kad tas perėjimas vyksta sklandžiai. Anksčiau turėjome BRIS tarybą. Pirmadienį, antradienį mes atskiriame tas tarybas. Vyko bendrųjų reikalų taryba ir išorės reikalų taryba. E, išorės reikalų taryba, užsienio reikalų tarybai dar pirmininkavo pirmininkaujantį šalis, tačiau gruodžio 31 dieną estafetės lasdelę perdosiu Catherine Ashton. Jau buvo aptarti pirmadienį aptarti ir ES plėtros klausimai, nes jie susiję ir su bendraisiais reikalais vyko ir kitos diskusijos, kuriomis buvo siekiama palengventi pereigimą, kuris dabar vyksta. Per artimiausius kelius mėnesius dirbsime su išorės e, veiksmų tarnyba. Čia svarbus yra Kabulo klausimas. Po ilgų dėrybų su su valstybėmis narėmis buvo pasirašytas dokumentas dėl išorės reikalų tarnybos teigimo ir vis dėlto turiu pasakyti, kad prireiks dar daug darbo ir Bruselė ir kitur, kad Lisabono sutartis tikrai veiktų. Taigi, pirmininkė, apžvelgiau daugelį klausimų. Baigdamas norėčiau grįžti prie to, ką sakiau pradžioje. Būti atsakingam už ES iš užsienio reikalus reiškia būti budriam kiekvieną dieną, kadangi pasaulis labai greitai keičiasi, jis dabar kelia daugiau iššūkių ir galbūt yra pavojingesnis nei prieš porą metų. Mes savo pareigas vykdysime iki gruodžio 31 dienos ir tikrai gali būti, kad po kalėdų prireiks susirinkti diskusijoms, kad būtų užtikrintas sklandus pereimas prie naujų institucijų, kad galėtume sklandžiai perduoti įgaliojimus Catherine Ashton. Mes jau pradėjome su ją bendradarbiavimą, tas bendradarbiavimas buvo puikus, taigi tikiuosi labai sklandaus pereimo prie aktyvesnės ir nuseklesnės ES struktūros. Ačiū. Grazie, signor Ministro, per il tempo. Dėkoju, ponė ministrė. laiką kurį jums skyrėte, jūs tikrai puikiai išnaudojote, pateikė, pateikėte mums išsame savo veiklos apžvalgą. Na ir dabar pradėsime diskusijas. Iš pat pradžių noriu perspėti, kad turėsime laikytis tam tikro grafiko. Kiekvienam kalbėtojui po pusantros minutės. Pona Severin, prašau. The foreign ministers Ministrė, iš patirties žinau, kad užsienio reikalų ministrai kalba arba labai nuobodžiai, arba kelia kontroversiją. Labai ačiū Jums, kad kalbėjote nenobodžiai. E, stebėjau Jūsų darbą pirmininkaujant Švedijai ir labai džiaugiuosi, kad didžiąją laiko dalį mūsų nuomonės sutapo. Norėčiau tik pasakyti, kad tikiuosi, jog pasibaigus Švedijos pirmininkavimu jūsų šalis ir jūs lygiai taip pat sieksite duoti postumį Europos procesams. Dabar konkretesnis dalykas. Labai svarbu, kad taryba patvirtino išvadas dėl artimųjų rytų. Mes visada prašėme, kad ES šio klausimu kalbėtų vienu balsu ir galiausiai tai įvyko. Tačiau mano klausimas susijęs su tuo, kad tose išvadose kalbama tik apie dalį problemų. E, gyvenimo klausimai, saugumo klausimai nėra labai plačiai apžvelgti. Taigi, e, ką galėtumėte pasakyti šio klausimu? Kitas dalykas - Iranas koks būtų pirmininkaujančios Švedijos signalas, kokia žinia vėliau pirmininkausiančiai šaliai ir nuolatiniai pirmininkiai. Ir kokios būtų jūsų mintis dėl nuseklesnės ir galbūt griežtesnės politikos Irano atžvilgių? E Grazie, senor prezidente. Ačiū dabar, ponas Vaigelis, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu dėl poros klausimų. <clears throat> Za kontroversnost. Mislim, da. Pone Biltai, ačiū Jums už pasisakymą. Antroje savo kalbos dalyje Jūs paminėjote porą dalykų, dėl kurių buvo atnaujintos iniciatyvos, nors anksčiau jie lik ir buvo atidėti į šalį. Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote Jeruzalės klausimą ir pradėjote diskusiją, kuri leido žengti žingsnį pirmin. Tačiau sprendimo dar nėra. Norėčiau paklausti, kaip būtų galima įtikinti Izraelį, kad ES nėra nusiteikusi neigiamai Izraelio atžvilgių ir kad bendradarbiavimas su ES Izraeliui galėtų duoti naudos. Izraelis iki šiol mūsų iniciatyvas vertino neigiamai. Ir dažnai Tiesiog Izraelis viską stato ant kortos. Kitas mano klausimas susijęs su Bosnija ir Hercegovina. Man atrodo, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje reikėtų sukurti naują kontaktų grupę, naują ryšių grupę, kuri padėtų mums išeiti iš aklavėtės konstitucinių klausimų. Man, žinau, kad ir jūsų patirtis ten buvo gana skausminga. Ir trečias klausimas. Minutė 30, e non può farne una seconda perché togliamo tempo ai colleghi. Mi scusi. Pone Vaigal, jeigu jūs užduodate vieną klausimą per pusantros minutės, kitiems negalėsiu suteikti žodžio. Reikia gerbti vieniem kitus. Ponas, ponas Tailand. Ačiū labai už išsame užsienio politikos e, srities išsamų pristatymą. Aš e, žaliųjų frakcijos vardu norėčiau išreikšti šiokį tokį susirūpinimą mūsų frakcijos narių šiais klausimais, nors jau atsakymų esame gada. Kodėl atidėti dėrybų pradžią su Makedonija? Prašau ministrę atkreipti dėmesį į tai, kad aš pavadinau šią šalį be nereikalingo akronimo, akronimo firom. Dėl Kroatijos. Ką jūsų manimų taryba galėtų padaryti, jeigu ši valstybė negerbs visų tartutinio baudžiamojo teismo vyriausiosios prokurorės sprendimų. Trečias dalykas, mes džiaugiamės, kad atblokuotas yra tarpinis susitarimas, tačiau ar Serbija neturėtų labiau bendradarbiauti su Kosovo institucijomis? Ir dar vienas dalykas, jeigu esu teisi, teisus. Komi, ar komisija ketina uh, įvesti vizų liberalizavimo režimą su Priština. Ačiū, ponas Koval. Panie, e, dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Ačiū, pirmininkė. Ministrė. Labai susidomėjęs klausiausi jūsų pasisakymo, labai gerbiu jūsų darbą. Tilko. Ir norėčiau pasveikinti jūs su tokiu sėkmingu pirmininkavimo laikotarpiu. Aš tai sakau ne šiaip savo, iš tiesų. Labai rimtai tą noriu pasakyti ir turiu porą klausimų. Pirmiausia, dėl rytų partnerystės. Tam tikra prasme tai yra ir jūsų pasiekimas, tačiau tai, ką sakėte, nuskambėjo labai teigiamai. Aš tikrai labai e, atidžiai stebiu rytų partnerystę ir jos plėtojimą, tačiau vis dėlto manau, kad viskas vyksta ne taip puikiai, kaip jūs kalbėjote. Vyko jau keli posėdžiai tą temą ir mums vis tiek būtų įdomu išgirsti galbūt ne diplomatinį jūsų pasisakymą, bet e, atvirus žodžius, kaip yra iš tikrųjų, nes aš pats tikrai labai um, ryštingai uh, dirbu šioje srityje ir manyčiau, kad jūs gal pernelyg optimistiškai žvelgiate į šį reikalą. Kitas klausimas, kokia jūsų asmeninė nuomonė, būtent asmeninė nuomonė man įdomi, dėl ES veiksmų Afganistane, dėl civilinių veiksmų. Taigi, dėl darbų tvarkarašio ir dėl priemonių, kurios yra numatytos, norėčiau išgirsti jūsų požiūrį. Ačiū ponui Kova. Dabar ponas Aldži Džordžio pusantros minutės. Nėra salėje? Ne, yra. Prašom. Ne, vis dėlto nėra salėje kolegos. Tuomet ponas Krais pusantros minutės. Ačiū, ponė ministrė. Pone tarybos pirmininkė, turiu klausimą dėl Turkijos Jūs kalbėjote apie ją kaip apie Europos pietričius. Sakėte, kad muitinių sustarimo įsipareigojimai ir iki šiol nėra išpildyti ir kad Turkija dar nepripažįsta visų ES valstybių, tai ar bus numatytas koks nors terminas, iki kurio Turkija turės vykdyti savo įsipareigojimus, kada toks terminas bus numatytas. Ir kitas klausimas dėl Turkijos užsienio reikalų politikos. E, ji vis labiau linksta į, į Iraną ir Siriją. E, vis daugiau antieuropietiškų bruožų joje galima išvelgti. Ir ko gero Erdogano pasisakymą dėl Amadinė Džado po jo išrinkimo turbūt esate girdėję. Taip pat norėčiau priminti, kad vakarų valstybės prieštaravo tam, kad Iranas, Iranui būtų tiekiami branduoliniai ginklai, o Erdoganas tuos prieštaravimus vertina kaip šventvagiškus, kadangi mes nebe patys turime tokių ginklų. Taigi kaip vertinate Erdogano pasisakymus ir Turkijos politiką? Ačiū ponui Kles. Ponas Tarar, pusantros minutės. Ministre, noriu nuoširdžiai Jūs pasveikinti, nuveikus tiek daug darbų. Noriu pasveikinti Jūs su puikiais pasiekimais per pastarusius penkis mėnesius. Ačiū Jums ir už pagalbą, siekiant išspręsti Slovenijos ir Kroatijos klausimą. Manau, kad Makedonijos atžvilgių padarėte viską, kad būtų galima eiti pirmin. Turiu du klausimus. Pirmas būtų toks. Be Graikijos ir Kipro. Ar dar kas nors prieštaravo dėrybų pradžiai su šia šalimi kandidate, kuri yra kandidatė jau ketverius metus ir kokios buvo priežastys ir argumentai. Antras klausimas. Ar diskusijų metu buvo keliamas regiono taikos ir stabilumo klausimas, kaip tai užtikrinti? Mes žinome, kokia pažeidžiama yra Makedonija. Tai rodo ankstesnė patirtis. Žinome, koks pažeidžiamas šis Europos regionas. Manau, mums tenka atsakomybė užtikrinti tam tikrą taikos ir saugumo lygį šiame regione. Primo step di eh, interventi, la parola al signor ministro per il, le sue repliche. Kągi, dabar pirmasis klausimų raundas baigėsi, taigi, ponė ministrė, jums proga atsakyti juos. Much, members, to... Ačiū. Nežinau, ar sugebėsiu atsakyti į visus klausimus, bet bent jau pasistengsiu. Pirmiausia, dėkoju ponui Severinui už tai, kad sakė, kad kalbėjau nenobodžiai. Tai jau yra pasiekimas. Tikrai man būtų labai gaila, jei galvočiau, kad mane laiko nuobodžiu. Geriau jau kelsiu kontroversiją, bet juk būtent kontroversija kartais padeda eiti pirmin. Ir galiu pasakyti, kad pirmininkavimo pabaigoje tikrai būsiu mažiau nuobodus. Pirmiausia, artimų rytų klausimas. Ponas Vaigel taip pat kėlė klausimą visų pirma dėl Jeruzalės. Manau, kad aš jau paaiškinau įvairius mūsų artimų rytų politikos etapus Švedijos pirmininkavimo laikotarpiu, bet e, aš žinoma pamiršau mm, pasveikinti, pagirti Xaviero Solanos pastangas šiuo laikotarpiu. Jis mm, nuolat dirbo tame regione ir mes palaikėme labai gerus ryšius su visomis to konflikto šalimis visą tą laiką. Labai svarbu, kad dabar būtų pereita prie tiesioginių dėrybų, bet tai padaryti yra sunkiau nei kai kas įsivaizdavo. Iš pradžių nenoras buvo vien iš vienos pusės, dabar nenoras iš kitos pusės. Tikiuosi, kad tas svarbus pareiškimas, kurį patvirtinome antradienį, bus paskata pradėti tiesioginės dėrybas. Nemanau, kad jos prasidės rytoj, bet, kaip pasakyta mūsų pareiškime, priimtame antradienį, tikiuosi, kad tas pareiškimas bus vertinamas kaip kertinis akmuo, kuris pradė, padėjo pradėti dėrybas tikiuosi galų gale bus pereita prie galutinių dėrybų dėl statuso. Tos dėrybos, manau, truks neilgą laiką. Problemos yra labai gerai žinomos. Tos dėrybos truks kažkiek, bet ne amžinai. Ir tas sprendimas, apie kurį kalbėjome antradienį, manau, yra vienintelis. Daug dėmesio buvo skiriama gyvenviečių e, klausimams ir mes sakėme, kad visi šie veiksmai yra neteisėti ir Izraelis yra pasirašęs laikiną moratoriumą, tačiau tai nėra viskas, ko prašė ES ir kiti partneriai. Čia, tačiau tai yra jau daugiau, nei buvo padaryta iki šiol. Todėl pastarasis kelias savaitės e, Jeruzalės klausimui buvo skiriama labai daug dėmesio. Ir mes turėtume žinoti, kad net jeigu per dėrybas, kurios kaip tikimės prasidės, bus susitarta, kur yra sienos. Ir mes sakėme, kad tai turi būti sienos galiojusios iki 1967 metų, įskaitant uh, Jeruzalę, tai jau išspręstų gyvenviečių klausimą. Sienų klausimo išsprendimas išspręstų gyvenviečių klausimą išskyrus Jeruzalę. bet žinoma dabar yra tas laikotarpis, kai Jeruzalės klausimas yra konflikto centre. Labai svarbu mums išdėstyti savo poziciją ir panašu, kad mes savo poziciją išdėstėme aiškiau nei kiti. Bet mes turime labai um, aiškiai kalbėti šio klausimu ir sakyti, kad mes nematome jokio sprendimo, į kurį neįeitų Jeruzalė yra ir kiti klausimai, kurie labai sudėtingi, galbūt netokie sudėtingi, bet vis tiek sudėtingi. Tai yra ir pabėgėlių klausimas, saugumo susitarimai mm, ir kiti sienų klausimai. Mes nepareiškėme, neišdėstėme savo pozicijos kiekvienu iš šių klausimų. Mes e, kalbėjome, mes lik ir dirbome su indėliais. Tai skamba lik, taip, lyg mes būtume bankų klientai, bet vis dėlto laukiame, kada prasidės galutinės dėrybos dėl statuso. Mes tikrai bandome padėti Palestinai, įkurti, sukurti Palestinos valstybę, tam, kad galėtumėme užtikrinti Izraelio saugumą. Taip pat norėčiau pažymėti pažangą, kuri buvo padaryta yra padaryta iš tiesų daug pažangos saugumo srityje ir tą pažangą pripažįsta ir Izraelio vyriausybė vakarų krante. Labai svarbios pažangos iš tikrųjų. Tai yra taip pat svarbu, tobul, vystant ir ekonominę veiklą, taip pat Izraelio e, apribojimai vakarų krante buvo panaikinti ir taip pat saugumas pagerėjo ekonominė situacija pagerėjo. Aišku, tuos klausimus reikia spręsti ir mes rengiamėmės. Ruošiamės ir toliau spręsti saugumo klausimus, pabėgėlių klausimus. Čia paminėjau tik du iš tų gausių klausimų. To, toliau dėl Izraelio bendraja prasme, apie tai klausė ponas Vaigelis. Galiu čia pasakyti vieną mintį apie Izraelį. ES egzistuoja. Nemanau, kad Izraelio spauda atstovauja vyriausybei ar kad tai yra visiškai laisva spauda, nors spauda ir neturėtų atstovauti vyriausybei. Tačiau skaitant Izraelio spaudą susidaro įspūdis, kad ES neegzistuoja ir teigiama, kad ES taktika yra skaldyk ir valdyk tai buvo ir anksčiau, buvo sakoma, kad ES vienus laiko gerais, kitus blogais, o vėliau keičia savo poziciją. Tačiau, manau, antradienį mes pademonstravome, kad ES egzistuoja ir ji egzistuoja ir sprendžiant artimųjų rytų klausimą ir kai pasistumėsim, labiau pasistumėsime gyvendinti Lisabono sutartį, mes dar aiškiau parodysime, kad ES egzistuoja kaip nusekliai ir aiški jėga, sprendžiant visus svarbiausius pasaulinius klausimus. Ir tas, ta, tas mūsų darbas, tas žaidimas, kurį žaidėme pastaraisiais metais, nedavė labai daug naudos. Toliau Iranas, apie jį klausė ponas Severin, taip pat ponas Klajas dėl brandolinio klausimo. Šis posėdis yra atviras ir e, yra tam tikros ribos to, ką galiu sakyti. Šio klausimu dirba ir Catherine Aštun ir mes šis klausimas tampa vis sudėtingesnis ir vis svarbesnis. Ir šiemet buvo ir teigiamų, ir neigiamų postumių. Teigiamas postumis buvo Obamos administracijos darbas. Mes, europiečiai, daugelį metų bandėme įtraukti Iraną į diskusijas brandoliniais klausimais. svarbu, kad į šį žaidimą dabar įsitraukia amerikiečiai ir būtent jie gali kažką nuveikti. O kitas dalykas, neigiamas pokytis, tai buvo laikotarpis iš karto po prezidento rinkimo. Aš čia nekalbu apie žmogaus teisų pažeidimus, tačiau buv, tuo metu buvo visiškai aišku, kad mm, daugelis veikėjų Irano viduje daug daugiau dėmesio skiria tarpusavio vidiniai e, kovai. Taigi, tai buvo galimybė pradėti darbą su Iranu, nes į tai įsitraukė ir amerikiečiai, bet e, pačiame Irane vyravo vidinė sumaištis ir tai užkirto kelią pažangai. Vis dėlto buvo svarbių postumių, pokyčių ir aš nemanau, kad Teherano e, tyriamojo reaktoriaus klausimas yra baigtas. Manau, kad e, galima apie tai diskutuoti. Žinoma, tai neišspręs visų problemų, tačiau tai būtų svarbus proveržis. Ir galiu pasakyti, kad Irane yra veikėjų, kurie pasiruošia dalyvauti diskusijose. Bet aš aišku nesu Irano vidinių reikalų ekspertas, visų vadovų žaidimų vidinių ekspertas, bet panašu, kad tai yra vienas pagrindinių tokių sunkinančių veiksnių ir mes tikrai esame labai e, pasiaukoję dėl e, dvigubo kelio strategijos. Jeigu įmanoma išspręsti problemą, tuomet mes e, išspręsime daug kitų problemų, nes Iranas yra labai svarbi valstybė. Tačiau jeigu nepavyks to padaryti, tuomet reiks ieškoti kitų būdų turėsime labai analitiškai šaltą galvą bandyti surasti sprendimą. Turime žinoti visą, ką mes darome ir turime labai atidžiai aps, apsvarstyti, pakalbi, pagalvoti, kuomet tos priemonės yra įgyvendinamos, kuomet jos yra, <clears throat> kurios jų yra veiksmingos ypatingai na, priemonės dėl Irano brandolinės programos. Tai bus vienas reikšmingiausių klausimų per ateinančius kelis mėnesius. Ir tikrai yra daug detalių e, susijusių su mūsų susirūpinimo, kur, kuriomis galiu su jumis pasidalinti, bet kažin ar galiu tą daryti dabar atviroj, atvirame posėdyje. Dėl e, kitų vakarų Balkanų problemų ponas Vaigel kalbėjo apie naująją kontaktų grupę Bosnijoje. E, Na, nėra lengva, nes yra kontaktų grupė Bosnijoje, yra taikos įgyvenimo tarybos vykdomasis komitetas, ar nežinau, aš pats jį įsteigiau, kaltinkite mane, prieš 15 metų įsteigiau tą komitetą. Ar to pakanka ar ne, nežinau, galima diskutuoti, mes kartu su amerikiečiais imamės pastangų ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Mes su Turkija, su Rusija taip pat dirbame. Uh, aktyviai tam, kad tos pastangos būtų įgyvendintos. Tačiau tikrai yra ir turi būti ribų dėl to, ką mes galime padaryti, juk galiausiai ne mūsų valstybė, ES, JAV, Rusija, Turkija, Bosnija mums nepriklauso, tai yra suvereni demokratinė valstybė ir ji turi, turi tokia taip ir veikti su visais savo sunkumais ir problemomis. Ir mes žinome, kad savo valstybėse matome nesutarančių politikų įvairiais klausimais, tačiau galiausiai daugumoje mūsų valstybių mes sugebame susitarti dėl esminių klausimų. Ir tai yra to kompromiso dalis, to kompromiso, kuris turi kažkada tai ateiti ir į Bosniją. Ir aš laikausi nuomonės, kad šis tartutinis dalyvavimas E, Bosnijoje turi būti labai gerai pasvertas, nes jeigu jo bus per daug, tuomet kompromiso kultūra niekuomet neįsivyraus toje valstybėje, nes bus kur kas lengviau Bosnijos politikams tiesiog pabėgti nuo tų, kurios jie laiko savo bičiuliais ar užsienio valstybėmis ir Aš manau, kad nemažai ge ge gero darbo, nemažai padirbėjome kartu su amerikiečiais Bosnijoje, bet vis tiek matau, kad kartojasi tie dalykai, kuriuos mačiau gan dažnai prieš dešimt metų. Jie per daug laiko skiria tam, kalbėdamiesi su užsieniečiais ir per mažai kalbasi tarpusavyje. Ir galiausiai Bosnijos ateitis bus nulemta Bosnijos lyderių, politikų galimybių, sugebėjimų uh, kalbėtis tarpusavyje. Tai yra labai aiškus signalas, kurį jiems siunčiu. Aš teikiu jiems patarimų dėl to, ką būtų galima padaryti, tam tikrų užuomenų laikantis Europos žmogaus teisų teismo sprendimų, dėl konstitucinių pakeitimų, dėl to, kad galėtų pateikti paraišką, e, pradėti dėrybą su ES, dėl 5 plus 1 sąlygų uždaryti vyriausiojo galiotinio tarnybą tam, kad būtų iš tiesų užtikrinta suvereni demokratinė valstybė, kuri galėtų pereiti prie stojimo proceso. Ir šiais metais nekartą akcentavau Bosnijos politikams, kad jie turi pažvelgti į kaimynus. Nei viena valstybė nebus blokuota amžinai, jos visos juda į priekį. Jeigu jūs nejudėsite, aš taip jam sakiau, nieko nepasieksite. Ir dėl vizų klausimo tą patį matėme. Kušner, Valcenberg ir aš pats balandžio mėnesį ten lankėmės ir perspėjome juos. Kiti juda į priekį, o jūs atsiliekate. Jums tai nėra naudinga. Ir matėte, kas atsitiko galiausiai. Taigi dabar matome situaciją, kuri man yra labai sveikintina. Būtent gruodžio 19 dieną Makedonijos piliečių, Juotkalnijos, Serbijos piliečio pribojimai bus panaikinti. Tai yra didžiulė evoliucija vakarų Balkonų regionui. Tačiau Bosnijos ten nematome. Ir tai yra didžiulė tragedija tai valstybei, nes Bosnijos politiniai vadovai taip ir nesugebėjo suprasti esmės, nepadarė to, kas, ką turėjo padaryti. Yra ir kitų klausimų. Bet galiausiai juk atsakomybė tenka patiems bosniams ir jie turi apsispręsti ir eidami į rinkiminę kampaniją. Uh, jie turi mažiau dėmesio skirti diskusijoms apie praeitį ir daugiau kalbėtis apie ateitį. Bet, kaip sakiau, tartutinės pastangos bus, jos padės, pagelbės ir parlamentinės pastangos, nors jūsų na, darbas juos bandyti suartinti ir pasakyti tai, kas yra svarbiausia, man atrodo, irgi labai būtų naudinga. Dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Tik tai pasakysiu tai, ką jau minėjau pradžioje. Tai yra aktualu ir kitiems klausimams. Pavyzdžiui, Kipro klausimui mes atstovaujame visai Europos Sąjungai. Yra ribų, ką mes galime padaryti. Aš kalbėjausi su Papandrėjo ir Andrievski, taip pat dvišalių pagrindų, dėl to, kaip būtų galima tos klausimus išspręsti europinėme kontekste. Ir aš tikėjausi, kad tos diskusijos galėjo būti, e, galėjo duoti daugiau rezultatų. Tačiau ne, taip nebuvo ir dabar vyksta kitokio pobūdžio diskusijos. Ir tai jau, aišku, yra pozityvus ženklas. Aš pritariu kolegai, kuris sakė, kad yra gležna valstybė, mes laukėme e, gan ilgai, kuomet jis sustiprės ir labai svarbu, kad tas pozityvus signalas būtų nusiųstas, na, turint omenyje, ką gali padaryti 27 e, valstybėms narėms pirmininkaujanti šalis, pirmininkaujanti taryba. Taigi, aišku, ES vaidmuo yra labai svarbus. Da, dėl rytų partnerystės. Buvo teigiama, kad aš esu dirbtinai optimistiškas, perdėm optimistiškas. Nežinau, ar galiu tą padaryti taip jau gerai. Bet gal tiesa, nes aš esu optimistiškesnis po antradienio susitikimo, nes jis man padarė įspūdį. Dėl to, kad buvo šeši užsienio reikalų ministrai, visi na, teikdami tuos įprasnius dalykus posėdžio pradžioje, bet po to visi turėjo iniciatyvų dėl to, kaip būtų galima judėti į priekį. Tai reiškia, kad rytų partnerystė perina į kitą etapą. Jie jaučiasi atsakingi už tą procesą ir nori, kad jis judėtų į priekį. Nors, aišku, viskas dar ankstyvame etape ir dar nesugebėjome nei vieno cento, nei vieno euro tam skirti, nes nuo sausio pirmosios bus tik tai skiriamos lėšos. Taigi, ta prasme, mes kaip ir dar tik įsibėgėjame dėl rytų partnerystės. Na, kitas klausimas, ar pakaks tų lėšų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas? Yra daug manančiųjų, kad reikia daugiau pinigų. Aš negalėčiau nepritarti, bet tai, ką mes dabar darome, perdodami ispanams nepadarytus darbus, nes aišku, tas, tas klausimas bus svarstamas ir pirmininkaujant ispanams, būtent tam, kad tartutinės finansinės institucijos galėtų labiau įsitraukti į rytų partnerystės programą. Europos investicijų bankas ypatingai ir aš tikrai tikiuosi, kad tą padaryti bus įmanoma ir tokiu būdu atsiras naujų finansavimo šaltinių įvairioms rytų partnerystės iniciatyvoms. Yra kitų klausimų, kurie yra gan sudėtingi. Manau, kad visiems reikia skirti tam nemažai dėmesio, nes suvokiame, kad yra sudėtingas klausimas. Judėjimo klausimai susijęs su vizų politika. Tai yra vienas dalykų, kurio visi nori iš mūsų - laisvo žmonių judėjimo. Vizų barjerai apribojimai yra skausmingi ir jiems, ir mums. Ir norint sukurti nuoseklesnę politiką dėl, dėl vizų e, taikymo rytų partnerystėje, aš manau, būtų vienas iš prioritetų e, ateinančiais metais. Tačiau, aišku, suvokiame, kad užsienio reikalų taryboje galbūt yra lengviau tą padaryti nei teisingumo ir vidaus reikalų taryboje. Užsienio reikalų taryboje mes laikomės panašios pozicijos, bet yra kitų, kurie tarė lemiamą žodį šiais klausimais ir jų, klausimai, ir jų perspektyva yra šiek tiek kitokia. Turkija. Aišku, Turkija yra piet, pietryčių Europoje, kaip ir Kipras. Uh, nei Kipras, nei Turkija, mano manimu, nėra niekur kitur, kaip būtent toje pasaulio vietoje. Kipras Azijoje, jūs teigiate? Kipras yra Europoje, o Turkija Azijoje, jūs taip, taip manote? Turkija yra mažojoje Azijoje. 3 procentai yra Europos teritorijoje, o Kipras kur? Europoje? Aš man, mačiau, kad, maniau, kad Kipras dar labiau į rytus nutolęs. Ar kažkaip čia netaip viską suprantu. Reiks pažiūrėti žemėlapį. Mano nuomonė tiek Kipras, tiek Turkija yra Europos dalim, dalis, taip teigia Europos Sąjunga, Europos bendryje, Europos taryba apibrėžė šias valstybės kaip Europos valstybės nuo to laiko, kai buvo įkurtos šios institucijos ir organizacijos, taigi aš mielai laikausi jų e, rekomendacijų. Ir buvo manęs paprašyta pasisakyti apie Turkijos užsienio politiką įvairiais klausimais. Tiesa, kad Turkija yra kur kas aktyvesnė, kas link užsienio politikos, negu kad anksčiau. Tokia jų užsienio politika, kuri turi savo tapatybę kaip yra su Junktinės karalystės ar Švedijos užsienio reikalų politika. Visi esame su savo istorija, su savo interesais ir vienas e, svarbiausių Turkijos užsienio politikos principų yra neturėti problemų su kaimynais. Aš neturiu problemų su tokiu požiūriu. Ir manau, kad kiekviena valstybė yra suinteresuota užtikrinti taiką palei sienas. Kartais yra kaimynų labai malonių, kartais yra tokių, kurie mažiau malonūs, bet visuomet esate suinteresuoti palaikyti racionalius santykius su kaimynais be jokių konfliktų. Ir tos politikos dalis yra ta, kad jie normalizavo santykius su Sirija. Mes irgi to siekiame per savo susitarimą su Sirija. Taigi paraleliai dirbame šioje srityje. Uh, Jie žengė labai svarbų ir drąsų žingsnį dėl Armenijos ir visi jūs, kurie svarstėte šį klausimą, žinote, kiek skausmingas jis yra, būtent kalbant apie santykius su Turkija, tarp Turkijos ir Armenijos. Ir tai yra svarbus žingsnis, kurį aš sveikinu. Aš sveikinu ir Turkijos, ir Armenijos vadovus. Reikia, aišku, ratifikuoti dar e, tą susitarimą parlamentuose, abiejose valstybėse ir tai jau bus šiek tiek kitoks, sudėtingesnis procesas. Reikia žiūrėti, kaip viskas toliau vyks. Ir tai, aišku, susiję ir su kitais klausimais, kitomis problemomis. Taip pat jie yra suinteresuoti turėti ger... santykių su Iranu. Taip pat ir Iraku. Ir atvirai kalbant, jeigu Turkija ir Iranas susiremtų dėl Šiaurės Irako, tuomet nieko met negalėsime užtikrinti uh, Mesopotamijoje taikos ir ramybės. Turkija taip pat normalizavo santykius su Iraku. Ir taip pat reikia pažymėti, kad su kurdų regionu irgi sugebėjo netgi normalizuoti santykius. Ne dėl e, brandolinės Irano programos. Dvi dienas e, e, vadovai, tų valstybių vadovai Vašingtone kalbėjosi. Gal dabar jau yra sugrįžę iš to susitikimo, bet ten buvo savaitės pradžioje. Tai yra susijęs su daugybė klausimų, daugybė problemų ir Afganistanu. Ir kaip aš ir teigiau, mes užsienio reikalų ministrai kalbėjomės apie tai. Tai yra labai svarbus partneris ES, ar kalbėtų apie artimuosius rytus, arba brandolinę programą, Iraką, Pietų Kaukazą ar Afganistaną. Uh, Ir mes siekiame suderinti užsienio politiką tarp ES ir Turkijos, kiek įmanoma. Daug kalbame su užsienio reikalų ministru ir tie susitikimai tikrai yra labai naudingi. Naudingi visiems užsienio reikalų ministrams. Ką pamiršau? Afganistanas ir Kosovo. Kosovas. Dėl Kosovo Aišku, nėra lengva problema. Kosovo nepriklausomybė nebuvo pripažinta visų ES valstybių narių, tačiau nepaisant to, mes vis tiek šiek tiek pajudėjome į priekį. Paprašėme, kad komisija laikytųsi struktūrizuoto požiūrio, vertindama santykius su Kosovu. Tai reiškia, kad yra galimybė liberalizuoti vizas ir Kosovui Na, pažiūrėsime, kiek realiai tai bus įgyvendinta. Ekonominė padėtis tenais, tai situacija dėl teiso, teisės saugos, na, ją reiktų atkreipti dėmesį. Afganistanas. Buvo paprašyta mano asmenį, pasakyti mano asmeninę nuomonę dėl mūsų pastangų, civilinių pastangų e, Afganistane. Ta ir darome būtent einamuoju momentu ir tai nėra nesudėtinga. Yra vidinis dokumentas parengtas. Diskutavome su Catherine Ashton, su Richard Olbrook dėl to, kaip būtų galima mm, tą dokumentą struktūrizuoti. Reikalinga darni ES e, struktūra, Afganistane atstovaujanti Catherine Ashton, tiksliau tariant, komisijai ir tarybai. Uh, ir taip pat reikalingi ES instrumentai, priemonės. Dar reikia e, geresnio valstybių narių koordinavimo pastangų. Ir viena problemų, dėl kurios faktiškai išėjau iš pusiausviros pirmininkaudamas, būtent kai reikėjo parengti tą vadinamąją mėlynąją knygą dėl Afganistano, buvo labai sunku visų 27 valstybių narių e, pastangą surašyti į vieną dokumentą. Ir tiesiog aš buvau šokiruotas, kad nėra jokių idėjų, nėra jokio supratimo, ką ES bendrai daro Afganistane, kol neparengėme do, to dokumento. Ir aš tik tai, na, gan grubiai pasisakydamas sugebėjau pastumti tuos procesus į priekį. Daugiau nei milijardą eurų kasmet skiriame ES lėšų Afganistane ir niekas nėra koordinuojama. Taigi turime ES struktūras ten įdėkti, reikalingi tam tikri santykiai tarp valstybių narių. Taip pat reikalingas kur kas geresnis mechanizmas su kitais donorais JAV, taip pat e, jungtinių tautų koordinavimo mechanizmas reikalingas. Atliep, atliktas atliktas tikrai nemenkas darbas, bet pirmiausia, na, reikia, reikia derinti ekonominius, teisinės valstybės principus ir ieškome būdų, kaip tą būtų galima padaryti. Būdų yra įvairių. Aš nenorėčiau, kad viskas per, būtų perduota ISAFui. Nors e, karinis mechanizmas turi išteklių ir gebėjimų, taip, bet yra didžiulis skirtumas tarp karinių ir civilinių pastangų. Ir koordinavimas turi būti kuo galima artimesnis tarp tų mechanizmų užsienio politikos rėmuose. Negalime civilinių kad civilinės pastangas perimtų karinės struktūros. Ta matėme kitose vietose. Ir tai atrodo veiksminga pradžioje, bet taip nėra, nes neduoda rezultatų. O mes norime, kad būtų sukurta valstybė, užtikrintas stabilumas Afganistane. Uh, Ir tai yra tas rytis, į kurią aš tikiuosi parlamentas įsitrauks ir taip pat, aišku, yra dar rinkimų klausimas. Kai e, rinkimų stebėjimo misija pateikė ataskaitą, aišku, trūkumų buvo surasta labai daug dėl to, kaip buvo pravesti rinkimai ir tai nestebina. Vien, tai yra vienas pirmųjų, vieni pirmųjų rinkimų regione - Tadžikistanas, Iranas, kitos valstybės e, su kuriomis terminas rinkimai nedažnai asocijuojamas yra. Na, čia tai švelniai pasakiau dar. Bet vis tiek prezidentui Karzajui pasakiau, kad negalime leisti dar vienų rinkimų be standartų. Jūsų patikimumas bus prarastas. Ir kitose valstybėse, ir jūsų šalyje. Taip pat ES pagalba, parama rinkiminiai sistemai, tam, kad ji būtų galima sažiningesnė dar prieš parlamento rinkimus, kurie įvyks kitais metais. Nemanau, kad bus įmanoma surenkti parlamento rinkimus e, pagal dabar numatytą grafiką, nes reikalingi pakeitimai, kaip yra teigiama ES ataskaitoje, ir gali užtrukti procesas, tačiau, na, reiks apsispręsti ir tą, tą sprendimą priims ne prezidentas Karzajus, bet e, Afganistano parlamentas. Ir taip pat svarbus yra parlamentinis dialogas televizijoje. E, visur girdime tik prezidentą Karzajų. Su juo yra susiję daug įgaliojimų ir galių, bet yra dar ir parlamentas. Ir tas parlamentas turi labai svarbių įgaliojimų, kurių negalime ignoruoti ir sukurti dialogą su Afganistano parlamentarais yra, manau, labai svarbus valstybės kūrimo stabilumo um, elementas. Ir aišku, Europos parlamento pastangos yra labai svarbios šioje srityje. Grazie, signor ministro. Passiamo. Ačiū, ponė ministrė. Dabar periname prie antrojo ir paskutinio klausimų raundo. Ponas Mavro Nikolas, pusantros minutės. Ir tikrai prašyčiau laikytis tos pusantros minutės. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu pakalbėti apie pastarojo meto įvykius santykiuose su Turkija. Ar ES teikia paramą, kad Turkija galėtų priimti realius sprendimus kuri normalizuotų santykius su kaiminėmis šalimis. Kaip vyksta dėrybos? Ir noriu paklausti, ar su baron, dirbant baronieniai Ašton ir gyvendinant bendrą užsienio reikalų politiką, ar ES gali dalyvauti dėrybose. Kitas dalykas, ar yra kokios nors informacijos apie tai, ar Turkija galiausiai įgyvendins Ankaros protokolą. Ar turite kokios nors informacijos apie tai? Turiu pasakyti, kad nesutinku su ministru vienu klausimu. Turkija ir Kipras. Geografiniu požiūriu šios šalis yra Europoje, tačiau Kipras yra ES valstybė narė. O kalbant apie Europą, reikia kreipti dėmesį ne tik į geografiją. Reikia galvoti ir apie tai, ar šalis yra Europos civilizacijos dalis. Jeigu ji yra jos dalis, tai reiškia, kad ji remia Europos demokratinius principus. Much, Chairman. Ponas Jūland, pusantros minutės. Pone Jūland. Pone Biltai, manau, kad Švedija pirmininkaudama puikiai padirbėjo turiu pasakyti, kad ES pirmininkaujančios šalis lik ir konkuruoja. Ir jeigu vyktų Eurovizijos dainų konkursas, jame jūs gautumėte 12 balų. Darbas ES plėtros rytyje yra labai naudingas ir gerai atliekamas. Noriu pasveikinti pirmininkaujančią Švediją su tuo, kad buvo patvirtinta Baltijos jūros strategija. Bet aš norėčiau paklausti apie Kubą ir galima Europą galimas ES ir Kubos santykių liberalizavimas sukėlė prieštaringų jausmų. Ta pati galiu pasakyti ir apie ES ir Baltarusijos santykius. E, ką ministrė galite pasakyti apie ES ir Kubos santykių plėtojimą? Lega Autola. Ačiū. Pone Autola, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Šiandien yra tarptautinė žmogaus teisų diena ir norėčiau pagirti e, pirmininkaujančią Švediją už tai, kad ji visame savo darbe akcentavo žmogaus teisų klausimas. Aš dirbu e, žmogaus teisų komitete ir noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą. Tačiau norėčiau Jūsų paklausti, kaip bus integruojamas žmogaus teisų klausimas naujoje išorės santykių taryboje. Kol kas dar nėra informacijos apie tai, kas bus e, vyriausiosios įgaliotinės Ešton atstovas žmogaus teisų klausimais. Ir dar vienas esminis klausimas. Kaip užkirsime kelią tokioms situacijoms, apie kurias jūs netiesiogiai užsiminėte. E, pavyzdžiui, Silvijo Berlusconi lankėsi Baltarusijoje visiškai nekreipdamas dėmesio į jūsų poziciją, o to neturėtų būti. Ir dar vienas klausimas dėl Gruzijos. Jūs aktyviai dalyvavote e, sprendžiant Gruzijos klausimą. Kokia padėtis dabar? Rusijos veikla okupuotose Gruzijos teritorijose, kelių tiesimas, patruliavimas laivais. ES neturi prieimo tose teritorijose. Ir dabar apie karo, padarin, karo padariniai nagrinėjami Europos, atsiprašau, tarptautinėme teisme, tarptautinėme baudžiamame teisme. Kokia yra jūsų pozicija klausimu? Ευχαριστώ Ponas Angurakis, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ministras kalbėjo apie dėrybas su Moldova. Bet turiu pasakyti, kad situacija Moldovoje nėra stabili. Todėl norėčiau paklausti, ar mums būtų teisinga dabar ten dalyvauti dėrybose. Kitas dalykas - bendradarbiavimas su Latino Amerika. Ministras apie tai konkrečiai nekalbėjo. Norėčiau pirmiausia paminėti padėtį Kolumbijoje ir taip pat kaltinimus, kurie yra metami daugia nacionalinėms bendrovėms, kurios leidžia Latino Amerikoje susiklostyti nepriimtinoms situacijoms. Ir kitas dalykas - bendra pozicija dėl Kubos. Manau, kad ir dar manau, kad ES turi dirbti su Turkijos institucijomis. Mes esame girdėję apie tam tikras pozicijas reiškiamas kai kurių Turkijos partijų atžvilgių. Kolega Madlener per. Ačiū. Ir dabar žodis kolegai Elmadlena. Pone pirmininkė, dėkoju ministrui Biltui. Turiu keturis klausimus dėl tarybos pareiškimo dėl artimų rytų proceso. Kodėl Europos Taryboje, taryba pasirinko išsakyti poziciją tik tai dviej, dviejais iš keturių klausimų, kuriuos reikia išspręsti dėl dėrybose dėl Jeruzalės ir gyvenviečių statymo. Kodėl taryba neišsakė pozicijos dėl pabėgėlių ir saugumo situacijos? Ar ES taryba akcentuoja du iš keturių klausimų ir laikosi vienapusiško požiūrio e, palankaus palestiniečiams. Ar Europos tarybos pareiškime ro, sakoma, kad palestiniečiai gautų kol, kur kas daugiau, jeigu nesugrįžtų prie dėrybų stalo ir paliktų ES spręsti tuos klausimus. A, tai, kažin, ar leis abiems šalims, kuo galime greičiau užbaigti dėrybas. Kodėl nebuvo daroma nuoroda į, į Hamas organizaciją ir jos bandymus destabilizuoti Palestiną ir pakengti jos pareigūnams. Kodėl nebuvo nieko pasakyta apie tai, kad Hamasas pažydinėja žmogaus teisės gazos ruože. Ir taip pat, kodėl taryba ir Švedija ypatingai nereikalavo, kad ES išsakytų griežtesnę poziciją dėl sankcijų dėl Irano. Per pastarąsias savaitės buvo daug ženklų, rodančių, kad ES, jungtinės tautos turi imtis griežtesnės pozicijos, nes yra pažydinėjimo žmogaus teisės. Parola la kolega Romero Lopez per un minutę. Ačiū. Kalbės kolega Romero Lopez pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti tarybos pirmininkų Biltui už nuveiktus darbus. Apgailės stauju dėl to, kad galbūt ne viską pavyko pasiekti, kas buvo užsibriešta. Dėl asociacijos sustarimo su Libija. Yra dirbama ties juo. Klausimas, kaip dėl migracijos srautų ir, srautų ir taip pat dėl darybų su Tunisu. Ačiū. Rodas ponui Buzikovą. Pone ministrė Biltai, um, dėl Afganistano pirmiausia. Jūs sakėte, kad Europa turėtų kalbėti vienu balsu, o ne dainuoti choru. Bet viena vertus choras būtų juk gerai tuo atveju, jeigu mes turėtumėm stiprų policijos, stiprų policijos chorą Afganistane. Jeigu ES pagaliau pradėtų tuos policininkų mokymus, kuriuos, apie kuriuos taip jau seniai kalba. Po, policininkai iš tikrųjų yra solistai Afganistane, tad man kyla klausimas, ką jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, darėte ar darysite, e, siekdami pakeisti situaciją ir kiek dar reikės pirmininkavimo pusmečių, kol kas nors pasikeis. Antras mano klausimas dėl Kolumbijos. Ten daugiau profsąjungų atstovų yra nužudoma kasdien negu kur nors kitur. Kodėl ES nesima veiksmų? E, Kanada ir Junktinės Amerikos valstijos jau pagristai e, ėmėsi tam tikrų e, veiksmų susijusių su žmogaus teisų pažeidimais. Ir trečias mano klausimas dėl strategijos artimuosiuose rytuose. Juk ta strategija e, turėtų būti e, taip pat susijusi ir su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Aš e, turėjau galimybę kalbėtis prieš keletą dienų su kongreso atstovais ir tai buvo tikrai labai aštras diskusijos, kokia yra dabar strategija siekiant išbristi iš dabartinės situacijos. Ačiū, ponui Biutikofa. Ponas Šulce. Pusantros minutės. Pone ministrė, jūs tikrai galite pasigirti sėkmingų pirmininkavimo laikotarp, pavyko jums pasiekti nemažai pažangos ir, kas ypatingai mus džiugina, jums pavyko e, imtis kai kurių žaliųjų vadinamų sprendimų. Na ir aš norėčiau paklausti dėl geresnių santykių tarp ES ir Baltarusijos. Vyko šeštasis darybų raundas, bet e, kas iš tiesų pasiekta. Baltarusija nepasirašė energetikos hartijos, nėra PPO narė ir jeigu mes vis dėlto siekiame naujo e, susitarimo, tuomet reiktų kalbėti apie patį turinį dėrybų. Mes nekalbame vien tik apie strateginę partnerystę. Kitas klausimas e, dėl sankcijų, kurios buvo lik ir pratestos e, ir paskui sustabdytos. E, ką pasakysite poniai Ashton? Ar e, kaiminystės susitarimą, dėl kurio jau susitarta iš tiesų, e, patvirtinsime ir jis galios, ar kaip vis dėlto elgsime su išorės reikalų politika Baltarusijos atžvilgiu? Ačiū. Žodis poniai Benerapatų. Pusantros minutės. Ačiū ponė Bild. Kaip ir mano kolegos, aš norėčiau Jums taip pat padėkoti už nuveiktus darbus. E, tarybos antradienį pateikta pozicija dėl artimųjų rytų parodo, kad reikalingas sustarimas tarp abiejų pusių, kad būtų galima sukurti Palestinos valstybę ir kad Jeruzalė būtų jos sostinė. Tai buvo vienas iš esminių palestiniečių reikalavimų jau nuolatos. Tai yra svarbu, tačiau taip pat reikėtų pabrėžti, kad aštuoni Europos parlamento nariai šią savaitę nebuvo įleisti į gazos ruožą, nors turėjo atitinkamą leidimą. Taigi e, taryba dar visai neseniai teigia, kad yra už Palestinos valstybę, su tomis sienomis, kurios galioja iki 1967-ųjų. Na ir tai parodo, kad vis dėlto nėra atsiverimo politinė prasme. Ir taip pat gazos ruožo blokada yra viena didžiulė kita problema. Klausimas, kodėl nuolat kalbama tik apie Izraelio piliečių saugumo, saugumą? Pamenu, kad e, kaip tik e, palestiniečiai nukentėjo nuo Izraelio e, rengiam, piliečių rengiamų antpolių. Taigi, kaip mums išvengti dvigubų standartų ir kalbėtis su abiem pusėm? Aš netrukus baigsiu. Pirmininkas apgailestauja, tačiau negali um, leisti toliau poniai pasisakyti. Iš EPP frakcijos dar niekas nekalbėjo, o aš ją atstovauju, tad taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti klausimų. E, dėl artimųjų rytų problemos, dėl to, kad Jeruzalė turėtų būti sostinė, na, dėrybos dar turės vykti bet apie kai ką jau iš anksto tarsi kalbama ir sutariama dėl to, kokia jūsų, koks jūsų požiūris į tai. Dėl išorės veiksmų tarnybos, dėl ES diplomatinių bendrų veiksmų ir išorės politikos, tai čia juk reiktų e, demokratinės kontrolės taip pat, reikėtų stebėti, ar tarnyba iš tiesų laikosi nubriežtų politikos gairių. įvairūs komitetai atsakingi už, kai, už skirtingus išorės politikos klausimus ir norėtumėm dalyvauti vykdomuose darbuose, kuomet taip pat bus, pavyzdžiui, skiriami delegacijų vadovai. Ačiū. Žinoma, mes keletą kartų kal kalbėjome su Catherine Ashton, svarstėme, kaip reikia dirbti. Ji labai puikiai supranta, kad turi tęsti dialogą su Europos parlamentu dėl išorės veiksmų tarnybos. Kaip tas dialogas bus organizuojamas, spręs ji. Ir aš manau, kad ji jums galės pateikti išsamesnę ataskaitą, kai mm, sausio antrą savaitę vyks jos klausimai. Žinau, kad ji labai daug dėmesio skiria tam labai svarbiam klausimui. Ir dialogas su Europos parlamentu yra jos darbo dalis. Bet manau, aš neturėčiau labai smulkiai apie tai kalbėti, kadangi tai yra ir turėtų būti jos atsakomybė. Bet pasakysiu tai, kas man dabar labai svarbu. Lisabono sutartis galioja iki gruodžio 31 dienos aš kaip fundamentalistas ginsiu visus Lisabono strategijos, e, atsiprašau, sutarties aspektus. E, negali būti jokių kompromisų, negalime rinktis jokio trumpesnio kelio. Apie tai jau vyko diskusijos ir šiandien ir rytoj kaip tik bus diskutuojama Kiek suprantu, lik ir kalbama, kad aš tapsiu užsienio reikalų ministrų profsąjungos vadovu, bet aš tikrai neketinu to daryti. Iki Lisabonos sutarties buvo, įsigaliojimo buvo kalbama apie valstybės vadovus ir vyriausybės vadovus ir užsienio reikalų ministrus. Dabar iš Europos vadovų tarybos užsienio reikalų ministrai yra pašalinti. Bet turiu pasakyti, kad užsienio reikalų ministrų pozicija e, šiuo klausimu nėra vienoda. Tai yra didelis pokytis, man tai yra labai didelis pasikeitimas. Dauguma klausimų, kurie yra svarstomi Europos vadovų taryboje, yra ES vidaus reikalai. ir mano šalies santykiai su kitomis ES valstybėmis narėmis man nėra užsienio reikalai. Tai tiesiog yra mūsų vidaus politikos, vidaus reikalų išplėtimas. O užsienio reikalai tai yra ES santykiai su išorės pasauliu. Ir manau, tikrai būtų logiška, kad Europos vadovų taryboje dirbtų e, valstybių ir vyriausybių vadovai ir kartais į tą tarybą atvyktų ir užsienio reikalų ministrai, taip pat tai gali būti finansų ministrai, aplinkos ministrai ir kitų sričių ministrai. Dabar pradedant įgyveninti Lisabono sutartį yra tam tikros e, sumaišties ir dabar vyksta diskusijos dėl institucijų santykių. Tol, daugeliu klausimų yra sustiprintas Europos parlamento vaidmuo ir tai taip pat bus svarbu. Ir labai trumpai apie kai kurios kitus klausimus. Lotynų Amerika. Kaip jau sakiau, vyko puikus viršūnių susitikimas su Brazilija. Kalbėjome apie Hondūro klausimus, vyko dialogas ir su kitomis Latino Amerikos šalimis, taip pat vyko susitikimai Kuboje, vyko trojko susitikimas Kuboje, dėl jo buvo šiek tiek abejojama, kol jis neįvyko. Bet manau, kad ES čia aiškosi, laikosi aiškios linijos. Mes norime plėtoti santykius su Kuba, tačiau to dialogo neatsiejama dalis yra žmogaus teisų klausimas. Negalime sakyti, kad plėtokime dialogą, į kurį neįtraukiami žmogaus teisų klausimai. Tai ES būtų nepriimtina. Taigi buvo šiek tiek sviravimų tuo klausimu, kol neįvyko susitikimas. Bet galiu pasakyti, kad pirmininkaujanti Švedija labai tvirtai laikėsi tos pozicijos, kurią patvirtino 27 valstybės narės. Žmogaus teisų klausimui plėtojant dialogą su Kuba, turi būti skiriamas deramas dėmesys. Ta pati galiu pasakyti ir apie dialogą su kitomis šalimis, pavyzdžiui, dvišaliai santykiai su Baltarusija, apie tai jau buvo užsiminta. Ir tai taip pat galiu pasakyti ir apie mūsų dialogą su Kolumbija, apie tai taip pat buvo kalbėta. Toliau Moldova. Taip, ten yra tam tikro netikrumo, tai yra e, stiprėjančios demokratijos šalis, ten yra tam tikrų konfliktų, tačiau ši šalis yra atvira bendradarbiavimui su ES. Ir manau, kad mes turėtume padėti šiai šaliai pasiekti stabilumo. Jeigu to nedarysime, manau, toje šalyje stabilumo bus daug mažiau nei dabar. Bet, žinoma, dėl rinkimų, apie juos negaliu kalbėti, kartais demokratijoje yra šiokio tokio nedrausmingumo. Toliau Gruzija. Viena detalė dėl įgaliotinio žmogaus teisų klausimais. Neįsivaizduoju, kaip čia bus. E, sprendimus šiais klausimais priims baronienė Ešton, kai jau pradės eiti savo pareigas ir mes negalime užbėgti už akių šiam dalykui. Toliau. Gruzija vyko trojkos susitikimas, lankėmės Pietų Kaukaze, atnaujinome ES stebėjimo misijos mandatą ir dialogas su Rusijos federacija vyksta labai aiškiai. Užsienio reikalų ministrui Lavrovui, kai susitikome su juo New York'e, pasakiau, kad jis turėtų prisiminti, kokios tvirtos tos pozicijos laikėsi ES dėl teritorinio vientisumo Šiaurės Kaukaze. Ten problemų yra, ten yra masiškai pažeidinėjimo žmogaus teisės, bet e, šis klausimas, mažumų klausimas, turi būti sprendžiamas laikantis teritorinio vientisumo principų. Tai yra svarbu ir Šiaurės Kaukaze, ir Pietų Kaukaze. Yra svarbių klausimų susijusių su Abhazija. Visus šios klausimus reikės spręsti laikantis, gerbent ir Gruzijos, ir Rusijos teritorinį vientisumą. Kai lankiausi Maskvoje, atlikdamas kitas pareigas. Kiek suprantu, tas pietų Osetijos nepriklausomybės klausimas vis labiau, labiau vertinamas kaip pokštas. E, labai svarbu, kad Rusijos atveju būtų visapusiškai įgyvendinami susitarimai. Turiu galvoje pasitraukimą iš susitarime nustatytų teritorijų. Taip pat reikia neužmiršti ir Abhazijos klausimo. Turiu pasakyti, kad Ženevos mechanizmas pasiteisino, mums pavyko plėtoti dialogą su Rusija, siekiant užkirsti kelią incidentams, o tų incidentų tikrai galėjo būti ir jie galėjo labai eskaluoti mm, situaciją ir mes nebūtume galėję jos suvaldyti. Bet, žinoma, nesitikiu, kad mano minėti klausimai bus išspręsti greitai. Mes turime galvoti, kaip valdyti tuos klausimus ir situaciją tam tikrą laiką, kol pas, situacija pasikeis ir galėsime pradėti kalbėti apie konfliktų sprendimą. Bet žinoma, šis dialogas yra plėtojamas ir su Gruzijos uh, E, atstovais. Džiaugiuosi, kad buvo paminėta Baltijos jūros strategija, tai nėra užsienio reikalų klausimas, bet žinoma, tai bus e, Švedijos pirmininkavimo palikimas. Dėl Latino Amerikos e, vėlgi pirmininkaujantį Švediją nebuvo už tai atsakinga. Žinau, kad Ispanijoje, Madride vyks ES ir Latino Amerikos bei Karibų jūros šalių susitikimas. Tai kaip matote, e, pirmininkaujant Švedijai buvo daug akcentuojama plėtra, buvo plėtojama rytų partnerystė ir e, dialogas su augančios ekonomikos šalimis, sustiprėjančiomis šalimis. Kipras, ne, dar grįžtų trumpai prie Rusijos įvyko geras susitikimas su Rusija, dėl to neturi kilti jokių klausimų. Tas susitikimas vyko Stokholme. Klausimas, ar buvo pasiekta konkrečių rezultatų. Vyksta dėrybos dėl susitarimo. Kitas klausimas yra PPO. Prezidentas Medvedevas um, pateikė tam tikrų gerų signalų dėl PPO, tačiau kai Ministras pirmininkas Putinas sudalyvavo telekonferencijoje prieš porą savaičių, jo vartotos formuluotės buvo kitokios. Medvedevas kalbėjo apie stojimą į PPO kaip galima greičiau, o Putinas minėjo labiau ilgalaikę perspektyvą, taigi mes nežinome, kaip yra. Mes tiesiog norėtume, kad Rusija kaip galima greičiau įstotų į PPO ir esame pasirengę uh, plėtoti gilesnį dialogą energetikos ir kitais klausimais. Esame suinteresuoti prisidėti prie Rusijos modernizavimo, prie teisinės valstybės įtvirtinimo. Apie tai vyko gera diskusija su prezidentu Medvedevu, jis įsipareigojęs to siekti, dėl to nėra abejonių, tačiau kyla rimtų įgyvendinimo problemų kurias reikia spręsti. Vis dėlto dialogas vyksta ir rezultatai yra daug žadantis. Libija. Turiu prisipažinti, kad e, neturiu naujausios informacijos apie situaciją. Žinau, kad kitas dėrybų susitikimas vyks gruodžio 17 dieną ir į jo darbo tvarkė įtrauktas ir migracijos klausimas. E, man yra sakę, kad tos dėrybos yra sudėtingos, manęs tai nestebina, tačiau daugiau nieko manęs neklauskite, nes daugiau informacijos aš neturiu. Toliau. Afganistanas. Policijos pajėgos. Taip, sutinku. Galėjome, sugebėjome padidinti policijos pajėgų e, skaičių ir aš rašiau laiškus ministrams. E, Ir galiausiai dabar turime daugiau tokių pajėgų. Nors, aišku, dar jų nepakanka. Kalbėjausi su Catherine Ashton tuo klausimu. Ji ir toliau, kuo galima griežčiau reikalaus to iš užsienio reikalų ministrų, kaip ir aš, kad būtų daugiau skiriama policijos pajėgų. Žiūrėsime, kaip mums pavyks. Na, turime įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurių prisėmėme šioje valstybėje. Sankcijos dėl Irano. Aš į tą klausimą atsakiau. Vyksta artimas dialogas su amerikiečiais, kitais partneriais, tačiau, kaip sakiau, dar reiks kalbėtis, mąstyti. Ir man atrodo, kad šis klausimas bus sausio mėnesio užsienio reikalų tarybos darbo tvarkėje. Ir atlikome labai svarbų analitinį darbą. Ir turiu pasakyti, kad turiu patirties dėl sankcijų politikos. Ir reikia labai atidžiai ir atsargiai gyvendinti sankcijų politiką. Tai yra tas rytis, kur gali pats savo pakengti gan paprastai ir greitai. Taigi aš manau, kad pagal nutylėjimą reiktų vengti uh, tų dalykų, nesakau, kad neįmanoma to daryti, bet reikia tiksliai žinoti, ką darai, tam, kad būtų galima tikslingai jas įgyvendinti, kad jos būtų veiksmingos, nes priešingų atveju jos neduoda jokių rezultatų. Tai bus kaip kokia tai retorika, kuri absoliučiai neduoda jokių rezultatų. Ir to reikia vengti. Iraną reikia bausti labai atidžiai, atsargiai, pasinaudojus visas žvalgybinės, visą žvalgybinę informaciją, Manau, kad dėl to sutarėme. Artimieji rytai vėl. Ir yra daug klausimų dėl šioje srityje yra pabėgėlių, saugumo, sienų klausimai. Ir mes labai daug dirbome. Reiks dar daugiau nuveikti dėl pabėgėlių klausimų na, ne, nebūtų man gal protinga leistis į detalės. Taip pat ir saugumo klausimais, kurie yra svarbus ir mums, ir amerikiečiams. Taigi darbas vyksta šioje srityje. Ir gyvenviečių ir sienos, sienų klausimai yra esminiai. Nes jeigu bus įmanoma susitarti dėl sienų galiausia, dėl 67 metų sienų, E, įtraukiant ir Jeruzalę, tuomet išsispręs ir daug kitų problemų. Ir dėl šios priežasties labai svarbu pasisakyti šiais klausimais. Taigi, e, dėl strategijos. Europos Sąjunga mažau, manau, kad yra kur kas e, veiksmingesnis mechanizmas užsienio politikos srityje negu kad buvo anksčiau. Ir aišku, mes kur kas geriau rengiame rezoliucijas, konsensusas, negu kad įgyvendiname strategijas. Ir dėl strategijų įgyvendinimo mes irgi siekiame ir darome pažangą. Reikia apibriežti tam tikrus parametrus visų pirmiausia. Dėl to, kur link mes einame. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Kadangi reikia apibriežti parametrus, dalykus, dėl kurių reikia dėrėtis. Ir tada jau įsitraukitas dėrybas ir pokalbis. Ir mes labai artimai dirbame su amerikiečiais JAV kongrese. Yra nepritarinčių ir, na, ne, ne, nes, nesistebiu, nes tai yra kontroversiškas klausimas, nesutarinčių yra ir čia, kaip matau. Ne, negaliu teikti, kad esate vienbalsiai dėl artimų rytų politikos. Tai yra problemos esmė. Uh, Bet jeigu sutarsime dėl politikos, dėl strategijos, tam, kad būtų galima vėl pradėti dėrybas, apibriežti tam tikrus ES dėrybinius parametrus ir tai jau būtų didžiulis padrasinimas mūsų indėlis sukurti dvi valstybės. Dėl gazos ruožo pozicija yra visiškai aiški, nors žinome, kad Tai yra susijęs su dar dviem klausimais ir taip pat, kai jau tik bus pradėtos dėrybos, tuomet aš manau, kad atsiras vaidmuo šiuose dėrybose. Ir pirmiausia, aišku, tas vaidmuo teks, nemenkas vaidmuo teks JAV. Bet mes kartu su amerikiečiais, su kvartetu irgi į tą darbą įsitrauksime. Bet dar to dėja daryti negalime, nes yra dabar tokia situacija, kai dėrybos nėra atnaujintos. Ir manau, kad tas pareiškimas, kurį mes paskelbėme prieš kelias dienas, buvo labai svarbus indėlis. Jeruzalė. Aišku, tai yra esminis klausimas, visuomet jis buvo sudėtingas, nes į tą klausimą įeina ir trijų didelių tikėjimų emocijos. Taigi tas klausimas yra kur kas platesnis ir dėl to jį reikia traktuoti labai atidžiai ir atsakingai, nes čia emocijos yra didžiulės, milžiniškos tarp musulmonų, krikščionių ir žydų visame pasaulyje. Dėl to tai turėtų būti miestas visiems, absoliučiai visiems. Ir jeigu yra dvi valstybės, tikėkime, kad jos ir bus, tuomet Jeruzalė turės būti abiejų tų valstybių sostinė. Aišku, detaliai reiks susitarti dėl įvairių techninių aspektų, bet tą turės padaryti dėrybų šalis. Grazie, signor ministro. Un... Dėkoju Jums, ponė ministrė. Manau, kad labai e, teigiamai reiktų vertinti šį mūsų susitikimą, Jis buvo tikrai naudingas, įdomus, daug klausimų jums užduota, tikriausiai nelengva buvo rasti atsakymus į visus, bet e, pamatėme, kad tikrai sugebate puikiai e, atsakyti, e, sugebate tą daryti. Išorės reikalai, užsienio politika be abejo yra sudėtingas rytis ir Bet kuriuo atveju mes ir toliau su jumis palaikysime ryšius. Dar kartą jums labai dėkoju. Dabar su jumis ir atsisveikinsime. Po kelių minučių prasidės saugumo ir gynybos pakomitečio posėdis. Na, o mes susitiksime sausio 17. Gruodžio 17 dieną Strasbūrė.